susirasti vietas, mes atnaujiname savo posėdį. Ponios ir ponai, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, kovo 22. Juoda diena Belgijai. Tai juoda diena ir visai Europai. Klastingi žudikai įvykdė seriją teroro išpolių Bruselėje. 32 žmonės, nekalti žmonės žuvo, 340 sužeistųjų, kai kurie iš jų labai sunkiai. Toks šio žiauraus išpolio mm, rezultatas. Tai yra nežmoniškas išpolis. Nusikaltėliai kesinosi į Europos širdį, į Bruselį. Bruselį, kuriame yra ES institucijos ir kiti ES valdžios organai. Nusitaikė į šį daugiakalbį, kosmopolitinį, įvairialypį miestą. Nusikaltelių gauja nusitaikė pirmiausia į nekaltus Bruselio žmonės. Jie sprogdino tikslingai metro stotelę, taip pat ir Bruselio oro uostą, nukreipdami savo išpolį prieš nekaltus žmonės, vaikus ir moteris. Jie tiesiog ciniškai norėjo visą Bruselį, visą Belgiją, visą Europą įvaryti į neviltį, kad baimė ir neviltis įsišaknytų mūsų širdyse. Todėl mes turime išlikti santūrus ir neįtarinėti kiekvieno musulmono. Ir islamo mes neturėtume tą patį su primityviu islamizmu. Tiesiog mes turėtume nepasiduoti tai baimiai, tiesiog neužsikrėsti tuo nusikaltelių pykčiu. Negalime atsakyti į pyktį pykčiu, į. E, smurtą smurtu mes tiesiog turėtume elgtis oriai ir laikytis vieni kitų. Mes turime ginti mūsų demokratiją ir žmogaus orumą. Mes negalime pamiršti, kad žmonės visame pasaulyje kasdieną tampa džihadistų aukomis. Afganistane, Pakistane, Irake, Dramblio kaulo krante, Turkijoje, Tunise, Egipte, Sirijoje, Somalija, Nigerija. Visose šiuose valstybėse per pastaruosius mėnesius žuvo nekalti žmonės šimtais. Jie tapo teroristų aukomis. Šitas sąrašas toli gražu negalutinis. Mes negalime galvoti, kad šitas teroras yra lokalus, jis yra globalus. Jis nėra tik tai musulmoniškas teroras, tai yra globalus iššūkis ir mes negalėsime jo įveikti atskiromis nacionalinėmis priemonėmis. Kova su terorizmu verčia mus laikytis iš vien visiems visoje Europoje ir visame pasaulyje. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, Europos parlamento vardu aš linkiu sužeistiesiems kuo greičiau pasveikti ir noriu pareikšti solidarumą su nekaltų aukų žmonių šeimomis ir artimaisiais, su aukomis. Mes užjaučiame aukas ir jų artimuosius. Bruselėje ir kitose pasaulio vietose nebus pamirštos, pamirštos šio teroristų išpolio aukos. Jos negali būti tiesiog pamirštos. Aš prašyčiau tylos minutę pagerbti aukų atminimą. vielen dank. dėkoju. kovo 10 posėdžio protokolai yra prieinami. Ar galime juos patvirtinti?